Okay, dear colleagues, we have a rapporteur and then uh, we can start our meeting. The first point it is the adoption of the agenda. If Labadiena, pradėkime mūsų posėdį. Pirmas darbo atvarkės klausimas yra patvirtinti mūsų darbo atvarkį ir jeigu niekas neprieštarauja, tai tvirtiname be keitimų. Toliau antras darbo atvarkės klausimas yra pirmininko pranešimai mes turime e, pataisimą dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl tabako gaminių e, dėl valstybių narių statymų ir kitų teisės aktų nuostatų reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą suderinimų ir kuria panaikinama direktyva 2001 pasvirasis brūkšnys 37 yra klaida. Vasario 27 dieną buvo patvirtintas dokumentas, tačiau e, klaida yra 10 straipsnio F punkte. Ir tas patikslinimas buvo šį rytį išsiųstas visiems nariams ir jeigu niekas neprieštarautų, tai iki posėdžio pabaigos, tai šis pataisimas bus patvirtintas ir bus pateiktas parlamentui, kad būtų apie tai paskelbta balandžio mėnesio sesijos metu. Antrasis pranešimas tai yra seminaras dėl išteklių efektyvumo rodiklių ir e, ponė Metika Petikainen e, yra pranešėja Šis renginys e, vyks rytoj 12.45 minutės salėje ASP 1E2. E, toliau Europos piliečių iniciatyva Stop Vivisection buvo pateikta komisijai ir agrikomitetas yra atsakingas už tai, kad surenktų e, klausimus. Atsakingi bus Envi, Itrė ir Peti komitetai. Klausimas vyks e, gegužės 11 dieną, pirmadienį po pietų 4Q2 salėje, o programos projektas ir visa kita informacija bus jums paskelbta kuo greičiau. Dėl vertimo žodžių šiandien vertimas yra į 22 kalbas išskyrus estų kalbą, o rytoj bus į 21 kalbą. Ir kaip įprastai, mūsų posėdžiai yra transliuojami internetu. E, toliau kitas mūsų klausimas yra patvirtinti protokolus posėdžių, kurie įvyko 2014 m. gruodžio 3-4 dienomis, 2015 sausio 21 ir 22 dienomis. Jeigu nėra prieštaravimų, tai tvirtiname protokolus. Toliau ketvirtas darbo tvarkės klausimas. Norėčiau informuoti komitetą apie tai, kad vyksta dėrybos e, su AWP ir e, buvo pateiktas pasiū... pirmasis neformalus trilogas dėl EPL ir rinkos stabilumo rezervo. E, vyko kovo 30 dieną 19 val. parlamentas taryba ir komisija keitėsi nuomonėmis šiais svarbiais aspektais. Diskusijos vyko konstruktyviai ir buvo susitarta kad kai kurie klausimai bus išnagrinėti techninėme lygmenyje prieš antrąjį trilogą. Buvo aptarti tokie svarbus klausimai - rinkos stabilumo, stabilumo rezervas, leidimų pardavimo aukcione atidėjimas, paskirti leidimai, inovacijų fondas ir verslo perkelimas į mažesnės kainos emisijų jurisdikcijas. O antrasis trilogas vyks kovo e, gegužės penktą dieną, antradienį 16 valandą. Dabar galime pereiti prie penkto darbo tvarkės klausimo, tam tikrų valstybėse narėse atmosfera išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir direktyvos 2003 pasvirasis brūkšnys 35 EB dalinis keitimas. Ir iš karto suteiksiu žodį pranešėjai poniai Julie Girlink. Ačiū pirmininkė. Aš didelės įžangos nedarysiu, manau, kad visi žinome statistiką susijusią su kokybė, su potencialu ir kokie yra dabartiniai, e, dabartinė su sveikata susijusi situacija. Praėjusią savaitę e, buvo didelių problemų dėl taršos Šiaurės Europoje ir dėl to, kad e, susidūrė ir, po, ir tarša, ir emisijos, ir atkeliavo tarša nuo, nuo Afrikos. Ir jeigu mes nieko tuo klausimu nedarysime, tai e, tikrai bus labai negerai, bet visi tai žinome ir labai ilgai apie tai dabar nekalbėsiu. Tik visų pirma, Norėčiau pritarti komisijos pateiktam pranešimui, norėčiau padėkoti komisijai už atliktą darbą. Seniai laukime šio dokumento, tikrai kiek esu dirbusi su komisijos atstovais prie šio dokumento, tai žinau, kad per pasarosius keliarius metus daug buvo apie tai galvojama, svarstoma, daug dirbama, buvo nagrinėjamas ir Nagojos protokolas, buvo nagrinėjami kiti rodikliai ir pasaulio sveikatos organizacijos pateikti rodikliai, taigi tikrai aš kaip pranešėjas visiškai patenkinta atliktų darbų ir dokumentų. Kaip žinote, dėl komisijos grasinimu atsijimti dokumentą, tai aš tikiuosi, kad taip neįvyks. Ir manome, kad parlamentas, bent jau mūsų komitetas, galėtų tikrai balsuoti dėl šio dokumento ir atlikti visą reikiamą darbą iki vasaros atostogų. Labai svarbu, kad šis visuomeninės svarbos klausimas ir manau, kad visi tai esą yra patyrę Tai svarbu ne tik mūsų komitetui, tai svarbu politinė prasme visoms valstybėms narėms. Ir šis klausimas e, daugeliui mūsų per pastarosius metus tapo labai svarbi mūsų politikos darbo atvarkė. Taigi labai svarbu, kad judėtume pirmin. Jau seniai ES susitelkėme ties emisijų klausimu, ypač dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Ir tikrai galime pasakyti, kad nepakankamai visko, nepakankamai dirbome šio klausimo. Taigi dabar labai trumpai norėčiau pristatyti savo požiūrį, o po to pasisakys šešėliniai pranešėjai, tai iš jų dar išgirsime daug pastabų. Kaip jau sakiau, daug laiko skiriau pasiūlymui, išnagrinėjau visą pasiūlymą. Kai kurie dalykai labai techniniai, ypač tie, kurie skaitė priedus, tai e, žino, kad yra tokių techninių sunkumų. Na, dėl priedų, tai juose yra nustatomas lygmuo, kiekiai ir aš tikrai nenorėčiau kištis į šią sritį dėl tų procentinių išraiškų, įvairių taršalų procentinių išraiškų ir kitų rodiklių, ar juos reikėtų didinti ar mažinti. Žinome, kad valstybės narė su komisija tikrai daug kalbėjo apie tuos bazinius rodiklius, skaičius. Taigi tai yra tam tikras susitarimas ir aš tikrai nenorėčiau e, žaisti su tais skaičiais ir kliudyti valstybėms narėms. Tačiau yra vienas dalykas priedė, kuris mano nuomonė yra labai svarbus, tai yra privalomi tikslai iki 2025 metų. Kai kuriais atvejais būtų galima pasakyti, kad jau ir dabar tie tikslai yra privalomi. Tačiau būtų gerai, kad neliktų jokių abejonių, kad jie tikrai būtų privalomi. Iki 2025 metų būtų galima daryti išimtis tik amonijakui. Taigi dėl 2025 metų tai yra labai svarbus rodiklis, nes jeigu paliksime tuos tikslus iki 2030, tai jau bus per ilgas laiko tarpas. Ir esu įsitikinusi, kad nepaisant pačių geriausių komisijos ketinimų, valstybės narės gali nepasiekti tų tikslų ir po to sakys, kad nieko nepadarys iki 2027-ųjų ir laikas eis. Taigi mums tikrai reikia padaryti viską, ką galime iki 2025-ųjų. ir tikrai ne, ne pats lengviausias dalykas tam pritarti, bet manau, kad mūsų komitetui šis klausimas turi būti labai svarbus ir mes turime primiktinai to reikalauti. Dėl pagerintų ataskaitų teikimo, atsiekamumo, visą tai yra labai svarbu, manau, kad pasiūlymas yra geras, nors galėtų būti ir patobulintas. Norėčiau pasakyti tokią politinio pobūdžio pastabą. Visi suprantame, kad šis e, dokumentas yra labai sudėtingas ir bendro sprendimo procedūroje e, gali būti sunkumų. Na, tikrai e, būtų negerai, jeigu parlamentas rinktųsi vieną kraštutinumą valstybės narės rinktųsi kitą kraštutinumą ir kažkur per vidurį susitiktume per dėrybas, bet manau, kad mums nereikėtų to daryti, o reikėtų nustatyti realius tikslus, ypač dabar pasikeitus komisijai. Mes e, visuomet e, Žinome, kad galima atsijimti tą pasiūlymą anksčiau ar vėliau, bet reikėtų nesuteikti tokio preteksto. Būtų gerai truputį paspausti valstybės narės, kad pasiūlymas būtų ambicingesnis, bet manau, kad per daug to daryti irgi negalima. Dabar keletą žodžių norėčiau pasakyti apie kitus teisės aktus. Manau, kad tai yra labai svarbu ir ne tik dėl to poveikio vertinimo, kurio paprašė parlamentas. E, poveikio vertinimą mes visi matėme ir mm, jame yra labai aiški kryptis dėl aiškiai nurodoma, kaip būtų galima dirbti ambicingiau, kaip būtų galima greičiau pasiekti tikslų nebejosiu šiais teiginiais, tik norėčiau priminti, kad tas to poveikio vertinimo komisija neįvertino. Būtų gerai, kad tai padarytų. Ir būtų gerai, kad poveikio vertinimo duomenis panaudotų, kurdama kitą teisės aktą. Taigi, kaip jau sakiau, užuot keistų, keitusi, siūliusi keisti skaičius, norėčiau, kad tie tikslai tikrai būtų pasiekti, nedidinant išlaidų valstybėms narėms ir manau, kad tai yra labai pragmatiškas požiūris. Dar vienas svarbus dalykas dėl pagrindinio teisės akto geresnio veikimo, tai yra ribų direktyva ir tie pagrindų teisės aktai turi būti gyvendinami, turi veikti, kad valstybės narės galėtų tinkamai parengti planus ir juos įgyvendinti. E, pats svarbiausias dalykas yra susijęs su euro standartais ir Mes dar netliekame testavimo realiomis sąlygomis, taigi savo pranešime labai aiškiai nurodžiau, kad to reikėtų. ir dėl realaus testavimo, realaus sąly, realiomis sąlygomis, automobilių testavimo. Tai yra reikalinga ir tai būtų didelis pokytis Europoje. Ir kaip pranešėja, turbūt pirmą kartą, kaip parlamento narė, pajutau labai didelį lobizmą iš miestų ir regionų, ne tik valstybių narių vyriausybių, bet taip pat ir miestų ir regionų ir kitų vietovių. Nes jie visi labai suinteresuoti šių, šiais teisės aktais, nes jiems reikės įgyvendinti nuostatas. E, taip pat reikės įgyvendinti oro kokybės direktyvą. Ir e, reikia realiomis sąlygomis išbandyti ypač dizelinių kūrų varomus automobilius. nes e, labai sunku suprasti, kaip būtų galima pasiekti tų tikslų be šios direktyvos. Taigi aš man siūlyčiau, kad tai būtų padaryta ir norėčiau išklausyti jūsų nuomonę to klausimu. Mes tikrai turime suteikti priemonės valstybėms narėms, kad jos galėtų geriau įgyvendinti dokumentą. Reikėtų paminėti ir galimybę gauti finansavimą dėl amonijako, dėl akvakultūros, nes amonijakas yra vienas iš teršalų, kurį siūliau išbraukti iš privalomų tikslų, kuriuos reikėtų pasiekti iki 2025 metų ir paaiškinsiu kodėl. Esu įsitikinusi, kad turint naujas ribas, ir tikrai daugumą esame prie jų dirbę ir aš, ir jūs, pirmininkė. Ir žinote, kaip ilgai užtrukome prie to darbo. Ir ten yra įsipareigojimai dėl žalinimo priemonių. Tie įsipareigojimai yra didesni, yra dideli reikalavimai žemės ūkiui, kad pakeistų savo darbo metus, turint galvoje vandens kokybę, biologinę įvairovę. Ir jeigu pridėtume reikalavimą dėl amoniako, to tikrai reikėtų. Tai yra būtina. Bet turint galvoje visus kitus reikalavimus, jeigu mes dar pridėsime šį, nenurodydami finansavimo galimybių, tai jau būtų nesažininga. Todėl siūlyčiau, kad tai turėtų būti 2017 metų laikotarpio vidurio ribų peržiūros sudėtinė dalimi akvakultūros pramonėje nes labai svarbu žinoti, kaip veiks finansavimo mechanizmas. Ir akvakultūroje srityje dirbantys lobistai yra labai aktyvūs ir kiekvieną kartą su jais susitiku, susitikusi turėjau pasakyti, kad na, mes e, ne, nepasakome jums, kaip E, išvengti šios situacijos. Mes suprantame, kad situacija yra sudėtinga ir mums visiems reikalingas bendras požiūris ir parlamente, ir kitur ir bendroje akvakultūros politikoje. Reikia, kad tos politikos rytis būtų suderintos ir kad per laiko tarp vidurio peržiūrą visi labai aiškiai žinotume, kokia yra kryptis, kalbant apie oro kokybę. Tai yra sudėtinga, tačiau visi turime to pasiekti. Taip pat panagrinėjau e, galimybę gauti informaciją. Piliečiai taip pat turėtų įsitraukti į šį darbą, nes piliečiai mums rašo apie oro kokybės problemas. E, piliečiai vis dažniau tuo domisi, taip ir turėtų būti, taigi piliečiams turi būti suteiktas vaidmuo šioje srityje ir esu įsitikinusi, kad reikia užtikrinti, kad valstybės narės uh, atliktų planavimą tinkamai konsultuodamosi su interesų grupėmis. Taigi tai nurodžiau savo pranešime ir dar įtraukiau tokias nuostatas, kad jeigu teisės aktai neveiktų, kad piliečiai turėtų galimybę uh, E, pasisakyti ir manau, kad tikrai visuomenės informuotumo didinimas ir dalyvavimo didinimas turėtų būti labai svarbus. Ir galiausiai norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kuris e, yra svarbus ne vienam komiteto nariui, nes jie kalbėjo su manimi apie tai ir tai buvo lankstumas dėl laivybos. Ir Aš manau, kad ta situacija yra labai sudėtinga, e, biurokratiš, biurokratiška ir nereikėtų viso to taikyti visoms valstybėms narėms. Reikėtų pasitelkti teisingumo principą ir vienodų sąlygų principą. Nors buvo išsakyti argumentų, kad tai turėtų likti, bet tie argumentai nebuvo įtikinantys, todėl aš nepalikau šių nuostatų, bet tikrai manau, kad mes su valstybėmis narėmis padiskutuosime apie tai. Na ir galiausiai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų suteiktą pagalbą ir dabar jau e, lauksiu mūsų diskusijos. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Na, o dabar suteiksiu žodį Peter Lyse, kuris pasisakys EPP vardu. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti poniai Gerling. E, ponas Gysakė yra EPP šešėlinis pranešėjas, dėja jisai užtru, užstrigo kamštyje, dėl to aš pasisakysiu vietoj jo. Visų pirma, ačiū pranešėjai už patiktą pranešimą ir taip pat ačiū už puikų bendradarbiavimą. Deja, e, mes dar esame tik pačioje teisėkuros proceso e, pradžioje. Matome, kad kol kas tikrai nuomonės dar išsiskiria, beje, ir EPP frakcijoje kol kas dar nėra įvykusi išsami diskusija. Taigi aš išsakysiu preliminarias e, pono Gizeka pastabas. Jis iš esmės pritarė pranešėjai Girling dėl amoniako. Na, šio klausimo vyksta dar diskusijos, taip pat ir Žemės ūkio komitete. Ir e, panas Gyzakė e, teiraujasi, ar šioje srityje valstybėms narėms nebūtų galima suteikti daugiau subsidiarumo. Taip pat dar reikia išspręsti klausimus susijusius ir su mažomis bei vidutinėmis įmonėmis. E, žemės ūkija taip pat reikės ir tam tikrų struktūrinių pokyčių. E, Jis pritarė tam, kad reikėtų numatyti tam tikrą finansinę paramą ūkininkams siekiant mažinimo tikslų. Taip pat jis atkreipė dėmesį į tai, kad amoniako atveju nereikėtų sukurti dvigubo reglamentavimo. Toliau dėl tarpinių tikslų laikotarpį iki 20 metų. Jens Gizekė mano, kad Nereikėtų nustatyti teisiškai privalomų e, tarpinių tikslų. Dėl mažinimo e, tikslų metanui. Šešėlinis pranešėjas Gizakė tokius tikslus vertina kritiškai. Jis irgi išvelgia pavojų, kad dubliuosis teisės aktai. E, Jens Gizakė visiškai pritarė tam, E, ką pasakė e, Žiulė Girling, kalbėdama apie užskaitimą, e, taršalų užskaitimą, siejant juos su jūrų transporto emisijomis. Taip pat Jens Gizekė nori padėkoti pranešėjai Girling už visas jos pastangas dėtas per pastaruosius mėnesius. Ji tikrai labai kovojo, labai daug kovojo ir galų gale e, ją lydėjo sėkmė. Mes tikimės, kad procesas judės į priekį ir tikrai e, tikimės, kad e, komisija irgi sieks šio pasiūlymo įgyvendinimo. Dėl smulkesnių detalių mes per ateinančius mėnesius dar turėsime tam progos, galėsime apie tas detalės dar padiskutuoti. Aš manau, kad yra e, geriau įvardinti kylančias problemas, negu kad atsijimti e, pasiūlymą. Aš manau, kad pranešė Girling, teikdama savo pranešimą, pasuko tikrai teisingą linkmę. Ačiū. Toliau ponas Dans, socialdemokratų frakcijos vardu, prašom. Ačiū, pirmininkė. Tikriausiai peršalau Briuselėje, dėl to Kosijų. Aš e, irgi visų pirma norėčiau padėkoti Žiūliu už visą nuveiktą darbą. Tikrai e, nebuvo lengva tokį pranešimą pateikti. Nors aš esu čia ir naujokas, e, mane vis dėlto patikino, kad tikrai procesas turėtų tęstis. Ir Aš tikiuosi, kad e, šis dosie išliks darbo programą ir kad mes apie tai dar ir toliau diskutuosime. Aš taip pat norėčiau e, padėkoti ir už šio pranešimo turinę. Perskaičius šį pranešimą e, susidaro toks įspūdis, kad šis pranešimas yra tikrai puikus atspirties taškas busimoms diskusijoms ne vien tik tai šiame komitete, bet ir darantis tarybą. Aš iš pradžių norėčiau e, paminėti, kas man patinka šiame pranešime. Tai yra tikslai 25 metams, man atrodo, kad tai labai svarbus pakeitimas. Apie tai jau esame ir anksčiau kalbėję, taip pat kalbėjome ir apie tai, e, koks pavojus iškiltų, jeigu valstybės narės turėtų imtis drastiškų veiksmų tam, kad pasiektų 30 metų tikslų. Man atrodo, kad žymiai mažiau, žymiai lengviau yra e, taršalų išmetimą e, mažinti palaipsniui. Ir iš tikrųjų apie tai dabar reikėtų kalbėti. Dėl e, šešto punkto pritariu tam, kad reikėtų stiprinti nacionalinės taršalų mažinimo programas. E, ryšys su Orhuso konvencija taip pat yra labai svarbus, nes tai užtikrina ir visuomenės dalyvavimą šiame procese. Taigi labai svarbu, kad ir visuomenė dalyvautų šiame procese. Svarbu, kad visi galėtų išsakyti savo nuomonės ir kad į tai būtų atsižvelgta. Pačioje direktyvoje turėtų būti atsižvelgta į konsultacijų su visuomenė proceso rezultatus. Yra pateiktų pakeitimų, kurie susiję ir su uh, aplinkos oro kokybės direktyva bei su nacionaliniu emisijų ribų direktyva. Jeigu mes norime veiksmingai mažinti emisijas, svarbu atsižvelgti ir šias direktyvas. Viena iš priežasčių, kodėl e, šis e, pasiūlymų paketas nebuvo atsižvelgtas, yra tas, kad pasiūlymas yra susijęs ir su kitais pasiūlymais, kurie yra įtraukti komisijos darbo programą. Aš manau, kad labai svarbu užtikrinti teisės aktų nuoseklumą. Toliau iniciatyvos jūrų transporto srityje. Mes pritarėme tam, kad tokia nuostata, nuostata siūloma išbraukti, ji buvo pernelik sudėtinga. Mes daug kalbame apie pačias smulkiausias e, taršalų detalės, jos gali pakilti labai aukštai atmosferą ar nukeliauti didelius atstumus. Ir visiškai pritariu tam, kad e, buvo pasiūlyta e, išbraukti nuostatą dėl lankstumo, dėl įvairių sektorių trūkimo. Toliau, dėl to, ką pasakė Peter Lyze ir dėl e, išimties amonijakui taikymo nustato 25 metų tikslus. Aš kuo puikiausiai suprantu, e, kokiu problemu kyla ypač žemės ūkio sektorija. Buvo e, siūlyta paramos taisyklės sieti su 2017 metų bendro žemės ūkio politikos peržiūra. Tai tikrai yra įdomi ir gera mintis. Reikia pabrėžti, kad tikrai e, miestai labai prisideda prie atmosferos tiršimo kuo didesni transporto e, srautai, ypač kuo daugiau yra e, dizelinių kūrų varomų automobilių, tuo labiau problema aštrėja. Taip pat į atmosferą yra e, išmetama ir daug amoniako, būtent dėl to ir būtent tai labiausiai takoja ir smogo atsiradimą miestuose, pavyzdžiui, Londone. Taigi reikia imtis veiksmų ir šioje srityje. Amoniakas reaguoja su metanu ir kitais e, taršalais ir čia irgi e, reikiamtis veiksmų. Dabar dėl dvigubos apskaitos E, tikrai nereikėtų, kad e, direktyva dubliuotųsi su kitais tarptautinės aplinkos apsaugos teisės aktais. Bet svarbu, kad ši direktyva atitiktų ir 2030 metų planą. Tokiu būdu ši direktyva būtų veiksmingesnė, jos įgyvendinimas mažiau kainuotų ir iš tikrųjų būtų veiksmingesnė. Aš Pritariu tam argumentui dėl dvigubos apskaitos vengimo, bet tikrai svarbu spręsti um, amoniako teršalų problemą, taigi uh, tikslai amoniako teršalų mažinimo irgi turėtų būti įtraukti. Dabar dėl to, ar tikslai pakankamai, pakankamai ambicingi. Jie galėtų būti e, dar ambicingesni. Dabar matome 67 procentų tikslą. Aš manyčiau, kad būtų geriau 75 procentų tikslas. Komisija atliko paskaičiavimus, pateikė tų apskaičiavimų duomenis ir būtent jais aš remiuosi. dėl emisijų mažinimo e, sumažėtų e, kaštai sveikatos apsaugos sistemams. E, tie kaštai sumažėtų nuo 8,4 milijardų iki 15,8 milijardų eurų per metus. Tai yra tikrai didžiuliai skaičiai ir, jeigu, ir aš tikrai manau, kad mūsų užsibriežti tikslai turėtų būti ambicingesni. Reikėtų padiskutuoti ir apie tikslus 20 metams Gotenburgo e, protokole yra e, numatyta galimybė padidinti e, kai, kurias, kai kurios tikslus. Aš žinau, kad iki 20 metų liko jau nebedaug laiko, bet apie tai irgi dar galime kalbėti. Taip pat aš manau, kad reikėtų daugiau veiksmų ir mažinant e, gyvsidabrio sukeltą tar, e, taršą, ypač kai kuriuose sektoriuose. Taigi ir gyvsidabrį reikėtų įtraukti į šį dosiją, tai būtų tikrai svarbus žingsnis į priekį. Gyvsidabris labai neigiamai veikia nervų sistemą, taip pat jis žaloja imuninę ir reprodukcinę sistemas, taigi e, gyvsidabris tikrai yra didžiulė grėsmė visuomenės veikatai. Ačiū. Dėkoju. Toliau pane Berder. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau pasakyti, kad tikrai labai džiaugiuosi, kad šiandien komitete vyksta tokia diskusija, jau nuėjome didž... ilgą kelią ir ko gero visi komiteto nariai e, tikrai labai džiaugiasi, kad dabar ši diskusija vyksta. Komisija pasiūlymą rengė tikrai ne vienerius metus, buvo dėta daug pastangų, buvo sugaišta nemažai laiko, taip pat ir Džiulį paukojo daug laiko pranešimų įrengimo, tą patį padarė šešėliniai pranešėjai, lobistai. Labai svarbu, kad šis pranešimas nebūtų e, atsimtas. Aš taip pat norėčiau dar pasidalinti keliomis trumpomis pastabomis. Taigi, prisimenu, kokios diskusijos e, e, vyksta apie žiedinę ekonomiką, bet dabar pakalbėkime apie oro kokybę. Daug kalbama apie tai, e, kokie, kokį poveikį oro kokybė turi žmogaus veikatai. Oro kokybė svarbi įvairiose pasaulio dalise ir Kinijoje, ir Europos Sąjungoje. Aš kalbu ne vien tik tais apie didžiausius miestus. Visoje Europos E, sąjungoje dėl oro taršos apie 400 tūkstančių žmonių miršta pirmą laiko. E, o Junktinė karalystėje e, oro, oro labiausiai teršia tie taršalai, kurie iki Junktinės karalystės atkeliauja iš žemyno. Mažinant taršalų kiekį, veiksmų turėtų imtis ir vietinės ir europinės institucijos. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie taršalų poveikį vandens kokybei. Tikiuosi, kad komitete netrukus vyks ir tokia diskusija. Aš pritariu Džiulį, kad 25 metams reikėtų numatyti privalomus tikslus. Jeigu mes lauktumėm 30 metų, tai tikrai mažai tikėtina, kad vietinės valdžios institucijos taip toli planuotų į priekį ir paskui laiku sugebėtų gyvendinti 30 metų tikslus. Kaip ir Džiulį, aš e, pritariu tam, kad reikėtų greičiau žiūrėti, kaip yra įgyvendinama Euro 6 direktyva. NOX taršalai šiuo metu, ko gero, yra septynis kartus didesni negu kad tie, ta riba, kur yra nurodyta e, direktyvoje, Euro 6 direktyvoje. Toliau taršalai. Aš tikrai norėčiau, kad pranešime būtų e, siekiama ambicingesnių tikslų. E, Europos komisija atliko poveikio e, vertinimą ir to vertinimo rezultatai rodo, kad rodo, kaip mes turėtume mažinti E, emisijas iki 30 metų. Reikėtų labiau priartėti prie 75 procentų tikslo. E, Žiūlis sakė, kad turime būti realistai ir turime darybų metu aiškiai pasakyti, ko norime. Jeigu mes nebūsime pakankamai ambicingi, tai tuomet mums, ko gero, taryba pradės daryti didžiulį e, spaudimą. Dabar dėl amonijako. E, e, kai kas siekia privalomų tikslų e, amonijakui. Kai kurios šalis jau sumažino netgi 50 procentų amonijako teršalus, bet kitos šalis atsilieka ir, kažin, ar jos sugebės tokius tikslus pasiekti ir iki 50 metų. Kai kas sako, kad reikia e, palaukti e, BŽUP peržiūros, bet e, svarbu nepražiopsoti turimos galimybės. Aš manau, kad maž... amoniako mažinimui skirtą tikslą jau dabar reikėtų įtraukti teisės aktą. Taip pat mes turėtumėm padėti ir kitoms šalims siekti taršalų mažinimo tikslų. Aš Turiu pasakyti, kad esu dar e, susirūpinusi ir dėl smulkiųjų ūkininkų apibrėžimo, kas turėtų būti į tą apibrėžimą įtraukta, o kas ne. Toliau e, jūrų sektorius. E, laivybos sektorius yra tikrai didžiulis teršėjas. Nepamirškime, kad laivai taip pat išmeta daug taršalų. Reikėtų stengtis kurti kiek manoma daugiau ekologiškų arba žaliųjų darbo vietų. Tai palanku verslui, tai sukuria naujas darbo vietas, tai saugo ir žmonių sveikatą, užtikrina e, didesnę gerovę. Aš dar kartą noriu padėkoti Žiulį už visą jau nuveiktą darbą ir su nekantrumu laukiu tolimesnio darbo svarstant šį dosiečią. Labai ačiū, žodis poniai Konečna. Dėkui pirmininkė. Taip pat norėčiau pradėti padėkodama. Ir jeigu ne, Džiulė nebūtų tokia užsispyrus, mes greičiausiai čia iš vis apie tai nekalbėtume, kadangi būtent ji e, užsispyrusiai e, ruošė šį, šią, tą, šį pranešimą ir kad tai tik nebūtų vienas iš e, pranešimų, kuris e, vėliau yra pamirštamas. Taigi, manau, kad labiausiai jai turėtume padėkoti, kad e, šiandien galime diskutuoti apie šį pranešimą. Ir oro kokybė turėtų būti ne tik mūsų prioritetas, bet ir visos ES prioritetas. O oro tarša dažniausiai e, nepaiso valstybių sienų ir turi neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Ankstesniais metais e, mums pasisekė e, sumažinti emisijas, ypač pramonės srityje, ir turėtume dirbti toliau, kad visi galėtų įgyvendinti naujas taisyklės Ir tuo pat metu yra labai svarbu, ką ir labai norėčiau pabrėžti, sąlygos valstybėse narėse kistų tokiu pat būdu, tokiu pat greičiu, tam, kad nesusidarytų vienoms šalims palankesnės sąlygos, o kitoms ne. Yra nemažai ES valstybių, tokių kaip, pavyzdžiui, Prancūzija ar Vokietija, kurios netitinka jau dabar galiojančių emisijų standartų. Taigi turėtume ne tik tai žvelgti į ateitį, bet ir turėtume e, priversti e, valstybės narės daryti ką nors. O tuo tarpu dabar, atrodo, dėl politinių ar kažkokių kitų priežasčių mes toleruojame šios nukrypimus, kurie vėliau leidžiame taikyti alternatyves priemonės ir panašiai. Antra svarbi tema - tai e, kokios medžiagos turėtų būti sumažintos ir kokiu ribu, kokia riba. Sierra direktyvoje e, numato e, tokią ribą, kuri yra mažesnė negu e, natūraliai randama gamtoje. Pavyzdžiui, e, Italijoje ugnikalniai į aplinką išmetė 2,5 milijonus e, tonų sieros. Tuo tarpu e, pramonė į aplinką išmetė tik tai 2 milijonus tonų. Taigi turėtume e, pagalvoti, ar nustatytos ribos yra realistiškos, ar tikrai jų galima patiekti. Aš norėčiau, kad būtų sumažinta smulkiųjų dalelių emisijos, ypač e, tas, kurios PM 2,5, kurias sunku įtin panaikinti. Ir aš manau, kad 2030-ieji būtent būtų e, metai, kuriais turėtume pasiekti tikslus, o 2025-ieji tik tai turėtų būti atskaitos metais, kadangi reikėtų nepamiršti, kad e, valstybėms narėms, valstybės narės e, anksčiau investavo labai daug į naujas technologijas, į infrastruktūrą, todėl 2025 e, metais jos tiesiog negalėtų pasiekti numatytų e, ribų. Taip pat anglės dvideginio emisijų riba, kur taip pat numatomas, numatoma riba 2025 metams to, ko man trūksta šioje, e, šiame pranešime, tai būtent namų e, apšiltinimas, e, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas. Manau, kad visą tai turėtų teigiamos įtakos sumažinant emisijas. Ir manau, kad apie tai reikėtų dar pagalvoti. Ir tikiuosi, kad apie tai dar galėsime padiskutuoti trilogo metu nes manau, kad yra e, nemažai valstybių narių, kurios siekia e, numatytų tikslų, tačiau ne visos, nesur, tai yra realiai įmanoma pasiekti to, ko mes prašome. Aš nežinau, kad ši direktyva e, būtų harmonizuota, taip pat direktyva dėl emisijų pramonės sektorėje E, man kartais kyla klausimų, ar šios direktyvos viena kitą papildo, ar būt viena kitai prieštarauja. Taip pat, kalbant apie e, įvairias taršalus, kurie išmetami į aplinką, e, čia turėtume kalbėti ir apie e, šildymo sistemas, ir tam kiekvienose e, regionuose tai sudaro netgi vieną, kablę, vieną trečdalį e, visų e, išmetamų teršalų. Kalbant apie emisijas transporto srityje, čia turėtume kalbėti ir apie, taigi turėtume nepamiršti ir šildymo sistemų, kadangi tai yra vienas iš pagrindinių teršėjų. Žinoma, aš e, neprieštarauju visą tam, kas buvo jau pasakyta, pavyzdžiui, numatyti ribas laivybos e, sektoriuje arba padidinti elektromobilių e, skaičių mūsų gatvėse, numatyti mažų emisijų zonas, tačiau tai nėra labai realistiška. Žinoma, tai yra diskusijų objektas. Taigi, kaip minėjau, norėtumčiau, kad į sąrašą būtų įtrauktos ir šildymo sistemos bei e, mažieji teršiai, nes kitų e, atveju mes nepasieksime nurodyt, numatytų tikslų. Taigi dar kartą dėkui, dėkui kitiems šešėliams pranešėjams, dėkui Džiulį ir e, tikiuosi, kad į visą tai mes žvelgsime gana racionaliai ir galiausiai, kad rasime tinkamą sprendimą. Labai dėkui ponas Peničinė. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Aš irgi norėčiau padėkoti e, pranešėjai Girlink už visą likščiol nuveiktą darbą. Dėl e, komisijos e, darbo programos laikotarpiui E, iki 20 metų jis šiek tiek vėlavo, dėl to vėlavo, užtruko ir e, darbai su šiuo pranešimu. Iš tikrųjų, terši, teršalai e, turi didžiulio poveikio žmonių sveikatai. Dosie turėtų būti patvirtintas kiek įmanoma greičiau, o visuomenė turėtų būti skatinama rinktis alternatyvius energijos šaltinius. Taip pat labai svarbu, kad būtų sukurtos nuolatinės stebėsenos ir kontrolės sistemos E, tokias sistemas e, e, turėtų tvarkyti pripažintos institucijos ir turėtų būti vadovaujamasi Orhus konvencija. Dėl privalomų tikslų 25 metams visiškai tam pritariu. Taip pat pritariu, kad reikėtų stebėti ir tų automobilių taršalus, kurie ką tik pasirodė priekyboje. E, visi darbo rezultatai turėtų būti prieinami ir plačiai visuomeniai. Taip pat reikėtų užtikrinti ir e, teisingumą dėl tikslų 15-20 e, metams. Tai yra svarbu, bet taip pat reikėtų uh, kurti darbo programas laikotarpį po 20 metų ir e, sukurti atitinkamas e, paramos priemonės. Dėl e, amoniako pritariu tam, kas buvo pasakyta. Dėkoju. Toliau panas Florence. Ačiū, pirmininkė. Jau daug kas buvo pasakyta. Pranešėja jau gyrė kiti kolegos ir aš tikrai e, pritariu e, toms e, padrasinančioms pastaboms. Dėl taršalų pritariu tam, kas buvo pasakyta, ypač dėl amonijako. Daugelis šalių nepasiekia uh, taršalų mažinimo tikslų ir kodėl taip atsitiko. Reikėtų kelti štai kokį klausimą. Jeigu kažkas neįvykdo e, tikslų, kokias teisinės e, pasiekmes tai turės? Taip pat noriu pabrėžti, kad tikslai turėtų būti teisiškai privalomi bent jau laikotarpį nuo 25 metų. Gal ūkininkai tuo ir nepatenkinti, bet jeigu 25 metams tikslai nebus privalomi, tai visi bandys priemonių taikymą atidėti iki 29 metų. O paskui 30 metais apsižiūrės vaivai, ką daryti, nepavyks pasiekti tikslų. Taip jau buvo ne kartą ir ne du kartus Nekarta jau buvo e, rodyta tolerancija, siekiant kažkokių tai tikslų, bet e, to, ta tolerancija tiesiog buvo pasinaudota. Aš tikrai manau, kad reikia privalomų tikslų. Aš tikrai džiaugiuosi, kad dabar uh, E, daugiau kalbame apie bendrą ES požiūrį. Mes pastaraisiais metais daugiau kalbėjome tik apie CO2, bet e, tarsi e, pamiršdavome kitas rytis, pavyzdžiui, žemės ūkį, gaisrus. Iš tikrųjų, reikia sąžiningų taisyklių, kuriomis turėtų vadovautis visi. Taigi, aš manau, kad pranešios pasiūlytas požiūris yra teisingas. Dėl ataskaitų teikimo prievalės, man uh, atrodo, kad čia šiek tiek problematiška. Pavyzdžiui, jūsų šalis turėtų e, pateikti tik tais vieną ataskaitą, o mano šalis, kur yra federacinė, turėtų teikti apie 15 ataskaitų ir tai būtų tikrai didžiulis darbo krūvis didžiulė našta ir aš noriu pasteriauti, kokią naudą atneš tokios e, ataskaitos. Mes jau ir taip prašome pateikti šimtus ataskaitų. Bet e, mane domina, ar komisija pasidaro kažkokias tai išvadas, e, perskaičius visas tas ataskaitas. Koks yra tolimesnis tų ataskaitų likimas? Tikrai labai būtų įdomu sužinoti. Ar tos ataskaitos pasiekia kažkokį tikslą ar ne? Taigi, aš žinau, kad apie tai dar vyks diskusijos, sudėtingos diskusijos taip pat ir mano frakcijoje, bet noriu pasakyti štai ką. Tik bendradarbiaudami su e, įvairiais sektoriais mes galime tokį tikslą pasiekti. Jeigu visi elgsime atskirai, jeigu kalbėsime tik apie atskirus sektorius, tai e, nieko gero nebus. paaiškės, kad bent pusė valstybių narių vėl netliko namų darbų, nepasiekė tikslų, taigi iš anksto reikėtų pradėti to rūpintis. Ačiū. Thank you very much. And now Mr. Witema. Ačiū toliau, ponas Vitema. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai. E, kaip e, pranešėjas, agre pranešėjas e, puikiai bendradarbiavau. E, norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie buvo paminėti Žemės ūkio komitete ir tai yra susiję su amonieko. Dabar komisija siūlo e, įtraukti šiltnamio efektą sukeliančias dujas o mes labai aiškiai atskiriame šias nuo teršalų. Tai buvo padaryta ir pramoninių teršalų direktyvoje, ir vidutinio dydžio deginimo įrenginių dokumente, ir e, MCP, ir pramoninių teršalų direktyvoje mes e, mėginome įtraukti CO2, CO2 E, ir šest, bet vėliau sakėme, kad reikia šias dujas aiškiai atskirti. O dabar komisija daro priešingai, įtraukia metaną. Ir tikrai bijau, kad bus dvigubas e, reglamentavimas ir kad tai bus kliūtis lankstumui. Žemės ūkio sektorija ūkiai gali atlikti svarbu vaidmenį, pavyzdžiui, sulaikant e, šias tokias kaip CO2. E, ganyklose yra atitinkamai sugeriamas e, anglis ir tai yra labai svarbus aspektas. Priešingo atveju mes bausime ūkininkus už tai, kad yra išmetamas metanas ir jiems nebus jokios naudos sulaikyti tas emisijas. Todėl aš siūlyčiau išlaikyti šį lankstumą, kad ūkininkai galėtų prisidėti prie klimatos, klimato kaitos mažinimo. Dar vienas argumentas dėl metano įtraukimo ir dėl balansavimo su ganyklomis. Jeigu norime įtraukti į metaną, tuomet E, reikėtų visus metus e, gyvūnus laikyti laukia, o tam nuolat reikėtų nuolatinių gamyklų ir tai būtų labai sudėtinga. Dėl amonijako kiti kolegos, tai jau buvau minėję, kai kas yra labai daug, kai kurios valstybės narės daug investavę, kad būtų sumažintas metanas, kitos mažiau investavę. E, mano šalyje, mano šalis nuo dešimtojo dešimtmečio labai daug investavo ir buvo teikta, kad reikalingos vienodos sąlygos. Norėčiau pasakyti, kad valstybės narės turėtų dėti vienodas pastangas, kad būtų sumažintas e, amoniako išmetimas, o komisijos pasiūlyme tai nėra atspindėta. Ir agri komitete vyks diskusijos tuo klausimu ir dabar puiku, kad diskutuojame. Taigi kol kas tiek, ačiū. Ačiū. E, Pane Širė Pirik. en zeker ook boeren in, eh, in Nederland. Labai ačiū ši ataskaita mums eh, gana įdomi, Ir tai yra labai susiję su e, Olandijos e, ūkininkais. Ir aš labai palaikau visą tai, kas buvo pasakyta. Norėčiau pakalbėti apie du dalykus. E, amoniakas. Mes jau Europos Sąjungoje sumažinojame amoniako emisijas 30 procentų, o Niderlandams 60 procentų. Ir mes turėtume remtis 2005 metų lygiais ir ūkininkai turėjo nemažai investuoti, kad e, atitiktų numatytus kriterijus. Taigi e, reikėtų ir vertinti jau padarytas e, pastangas, ir, nes kitu atveju tiesiog nieks nesilaikys numatytų ribų. Jūs kalbate, kad reikėtų kalbėti apie gyvūnų gerovę, tačiau Kuomet kalbame apie amoniaką, metaną, tai yra gana aktualūs klausimai e, žemdirbiams. Norėčiau kreiptis ir į kolegas socialistus. Ar jūs norėtumėte, kad Europoje daugiau pievose, ganyklose nebebūtų jokių e, karvių, nes jos taip pat kenkia peizažui. Ir jūs norite, e, kad būtų atsižvelgta ir į e, kraštovaizdį, ir į ekologinius principus. Manau, kad reikėtų laikytis proporcingumo principų. Ir tai yra itin svarbu reikia, kad įvairūs sektoriai e, - transportas, e, žemės ūkis, e, laivyba ir taip toliau - visi, būtų, visi dirbtų kartu tam, kad būtų sumažinta oro tarša. Tuo tarpu nereikėtų visko sukoncentruoti į žemės ūkį. Aš taip pat pateikiau pakeitimų pasiūlymus ir norėčiau paprašyti pranešėjos, kad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 yra susijusi ir su ekonomika, taip pat ir ekonominė krize. Dabar e, Graikija patiria ekonominę krizę, e, kuras nemažai kainuoja ir dabar e, žmonės vis dažniau naudoja, pavyzdžiui, medieną namų apšildymui. Ir per praėjusią žiemą žmonės sukūreno krosnyse viską, ką galėjo. Duris, kitus medie, med, iš medienos pagamintus daiktus. Nes e, ir, ir iš tikrųjų situacija buvo prasta, buvo e, laukia netgi sunku kvepuoti. E, buvo deginamos ir nuodingos medžiagos, tai sukelia pavojų žmonių sveikatai. Taip pat e, buvo užregistruota daugiau e, susirgymo atvejų susijusio su kvepavimo takų sistema. E, Graikijoje yra šiuo metu nedaug naudojama gamtinių dujų Ir dabar krizės metu yra ieško, ieškoma pigesnio kūro alternatyvo, naudojant pigesnį kūrą dažniau yra labiau teršama, teršiama aplinka. Ačiū. Jeigu daugiau narių nėra, kurie norėtų kalbėti, tai stiksime žodį komisijai. Pone Vening atstovauja komisijai. Manau, ji galės atsakyti į daugelį klausimų. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Pirmiausia, norėčiau e, taip pat padėkoti poniai Gerling už tokį išsamų pranešimą, e, kuris taip pat yra ir subalansuotas, nes išplečiamos komisijos pasiūlyme nurodytos priemonės. Norėčiau pirmininkę pakartoti, kad E, tai, kas praėjusią savaitę nutiko daugelį sostinių, kalbant apie oro kokybę, tai e, dar svarbiau dabar atrodo kovoti su oro tarša ir daryti tai veiksmingai. Ir tie ta tarša praėjusią savaitę buvo pastebima e, vis dažniau Ir tai yra puikiausias įrodymas, kad reikia mažinti išmetamų teršalų kiekį ir siekti tikslų. Reikia, kad emisijos sumažėtų ir kad 50 procentų sumažėtų poveikis žmonėms Tuo pačiu e, teršalus reikia mažinti taip, kad apsimokėtų ir mes e, siūlome tokias priemonės, kurios, e, kurias pritaikius nauda būtų daug didesnė, dešimt kartų didesnė už išlaidas. Dabar norėčiau pakomentuoti kai kuriuos pačius svarbiausius aspektus, kuriuos paminėjo ir pranešėja, ir kiti komiteto nariai. Pirmiausia, pradėsiu nuo amoniako ir metano teršalų, dėl to, kad jie įtraukti į šį pasiūlymą. Puiku, kad metanas ir amoniakas ir jiems nustatyti tikslai lieka pasiūlyme ir galbūt e, pavyks e, paaiškinti, kodėl. Kalbant apie metaną, e, abejojama, kad gali būti dvigubas reglamentavimas, turint galvoje klimato ir energetikos dokumentų paketus bet norėčiau pasakyti, kad viskas yra puikiai sinchronizuojama šiuose dviejose srityse ir tie sumažinimo tikslai taip pat yra įtraukti ir į energetikos paketą. Ir mes manome, kad 2,5 milijardai lėšų galėtų atsirasti taip sumažinus šiuos teršalus ir tai niekaip nepaveiks ūkininkų lankstumo. Kalbant apie gerovę, tai irgi buvo paminėta, tai susiję labiau su amonijaku, teršalais. Manyčiau, kad mums reikalinga gera pusiausvyra, ko kiekvieną kartą ir siekiame, bet nereikėtų taip žaisti arba amoniakas, arba metanas. Mums reikėtų užtik, su geriausiamis priemonėmis užtikrinti ir gyvūnų gerovę, ir emisijų sumažinimą. 90-94 procentai amonijako yra išmetama žemės ūkio sektoriuje ir jūs minėjote, kokias pastangas deda socialinės grupės ir pramonės šakų atstovai. Norėčiau tik priminti, kad kol kas, kalbant apie amonijako išmetimo sumažinimą žemės ūkio srityje, pažangos pasiekta labai mažai siekiant sumažinti amoniako išmetimą. E, tik 20 procentų sumažintas amoniako išmetimas, kai tuo tarpu CO2 išmetimas sumažintas 80 procentų. Ir, o kai kalbame apie išlaidas, tai būtų galima pasakyti, kad e, tai santykis yra 47 su 42 procentais reikalingos vienodos sąlygos visiems E, rinkos dalyviams. Suprantame, kad ūkininkai nerimauja dėl šios situacijos, bet turint galvoje, kad šiuo metu yra e, inovatyvių technologijų, tai jas pasitelkdami galėtume ir pasiekti šių pasiūlytų tikslų. Atrodo, kad e, valstybėms narėms nustatomi skirtingi tikslai, bet jeigu pasižiūrėtume į laikotarpį nuo 1990 iki 2013 metų, tai e, pamatysime, kad visų valstybių narių pastangos mažinant emisijas yra tokio paties ligmens yra labai svarbu tai įvertinti atsižvelgiant į laiko perspektyvą. E, dėl tikslų, tų preliminarių tikslų dėl 2025 metų, tai tam buvo pritarta, gal išskyrus tik amonijaką. Suprantame jūsų užsakytus argumentus, tačiau turime į visą tai pasižiūrėti, turėdami galvoje tikslą investicijoms numatytą tikslą iki 2030 metų. Turime atsižvelgti investicijų ciklus. Visiškai pritarėme pasiūlymui ir, ką teigė ponas Florence, kad valstybės narės laukia paskutinės minutės, tai būtent todėl mes e, norime atidžiai stebėti situaciją ir pastebėti tuos, kurie nepakankamai daro. Bet manytume, kad jeigu tikslus reikėtų pasiekti 2025 metais, tai gali sutrukdyti investicijų ciklui ir į tai reikėtų atsižvelgti kai e, diskutuojame ir kai ieškome sprendimų. Dar norėčiau pakalbėti apie lankstumą, apie laivybos sektoriaus emisijas, kurios tampa vis svarbesnėmis, nes e, sausumoje e, išmetami teršalai buvo didesni ir proporcija yra jūrų sektoriuje yra didesnė. Tie teršalai dažniausiai pasklinda ne tik ten, kur e, išmetami, pavyzdžiui, Šiaurės jūroje, bet jie pasklinda e, ir po kitas šalis. Taigi manome, kad lankstumas yra puikia galimybė valstybėms narėms šiek tiek pakoreguoti turimus tikslus, e, atsižvelgiant į kitus teršalų šaltinius. Nes priešingo atveju tos šalis, kurios neturi prieimo prie jūros, atsidurtų nepalankioje situacijoje. Taigi mes manome, kad tai yra labai svarbi pasiūlymo sudėtinė dalis ir norėtume, kad ji liktų. pritarėme daugeliu kitų išsakytų pastabų būtent dėl finansinės paramos, kad ji turėtų būti teikiama siekiančių tikslų, tai yra ir numatyta kaimo plėtros programoje. Valstybės narės e, turėtų vykdyti finansiškai remiamas veiklas ir valstybės narės pačios turėtų būti labiau informuotos apie tai, kaip pasinaudoti tomis lėšomis ir tais fondais. Taigi jais reikėtų geriau tinkamiau e, naudotis. Dėl galimybės gauti informaciją ir dėl dalyvavimo tikrai taip, visi šie klausimai mums labai svarbus ir mes jiems pritartume. Dar vienas dalykas, arba pats svarbiausias dalykas artimiausių laikotarpių, tai yra bandymų ciklai. Ir šiuo metu šis klausimas yra vertinamas ir keičiamas, visiškai pritarėme tam, kad šią problemą kaip komisija spręsime. turime atsižvelgti į valstybių narių užsakytus rūpešius, bet ir valstybėms narėms sakome, ir jums pakartosime tą patį, kad pažango šio klausimu reikia pasiekti greitai, reikia greitai patvirtinti įgyvendinimo teisės aktą dėl pirmojo ciklo kad 2017 metais jau būtų galima visiškai įgyvendinti e, tą peržiūros, e, tuos peržiūri, peržiūros laikotarpio reikalavimus ir pradėti naują laikotarpį. Taigi tai būtų gerai. Kol kas tiek, pirmininkė. Thank you very much and uh, I think that we... Labai ačiū ir manau, kad galėtume uh, užbaigti diskusiją, e, sutikdami žodį poniai e, pranešėjai. Labai e, dėkui. Iš diskusijų aišku, kad dalykai, kuriuos minėjau savo kalboje, kurie, mano nuomonė, kelia klausimų, čia būtent apie juos ir buvo diskutuota, kalbant apie amoniako emisijas, Ir manau, dėl to turėsime mm, gana daug padiskutuoti ir tai aptarti. Man labai įdomi pastebėjimai iš žaliųjų frakcijos. Ir ponas Dance atliko vieną neblogą darbą. Ir kalbant apie taktiką, apie taikoma strategija. Manau, kartu su šešėliniais pranešėjais mes e, apie tai dar pakalbėsime. Norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, e, kurį turbūt turėjau paminėti pradžioje. Tai yra toks e, teisės akto atvejis, kuomet laimė abi pusės. Atrodo, galėtume pagerinti ir kokybę, ir sumažinti sveikatos apsaugos išlaidas. Tuo tarpu, e, kuomet e, atrodo vienoje srityje e, daromos didesnės išlaidos, tačiau nauda matoma kitoje srityje. Ir nebūtinai tie žmonės, kurie patiria minėtas išlaidas, E, nebūtinai jie patiria e, naudą. Ir manau, kad tai yra puikus to pavyzdys. Ir aš labai džiaugiuosi, e, kad mane palaiko ir tikiuosi, kad pasieksime tinkamų rezultatų. Labai ačiū visiems ir tikiuosi toliau dirbsime tinkamą linkme. Thank you to you. Labai ačiū. Turėčiau priminti jog pakeitimus galite pateikti iki, 20, iki balandžio 21 dienos, juos aptarsime e, birželio 16-17 dienomis, pos komitete balsuosime dėl to Liepos 15. Labai dėkui ir baigsime, baigiame savo posėdį ir 5 valandą pradėsime koordinatorių posėdį. Dėkui.